Let's resume. Kągi kolegos, tęskime posėdį. E, kol kas tik du kolegas matau salėje, aš trečiasis. Ne visi dar susirinko. Taigi, AFET nuomonės dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros Europos išorės veiksmų tarnyba ir Europos komisija 2018 metai. Kaip ir įprasta, siūlyčiau kartu šios du klausimus aptarti. Kalbant apie AFET ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, mums tenka ta tokia delikati užduotis uh, E, įvertinti, kaip leidžiamos ES lėšos. Tuo pat metu turėtume vengti supaprastinimo, e, nes e, tai neleistų atsižvelgti į išorės veiksmų konkretų pobūdį. Todėl ponas Meimarakis, mūsų pranešėjas, tikrai subalansuotai visą tai žiūri, atsižvelgia į svarbius klausimus, viską pateikia platesnėme kontekste. Per daug nedelsamas kviečiu gerbiamą pranešėją pristatyti nuomonių projektus. Žodis Jums prašau. Dėkoju, pirmininkė. Kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti sekretoriatui ir visiems tiems, kurie man padėjo rengiant šias nuomonės, taip pat Europos audito rūmams už jų puikiai parengtą ataskaitą. Europos Sąjunga šiandieną susiduria su tikrai dideliais iššūkiais užsienio politikoje. Ir labai svarbu, kad mes šiandieną būtume vieningi, būtume globalūs. Taip, e, pasinaudodami savo aiškiamis pozicijomis. Dėl mažesnių šalių mano paties šalis, Graikija yra nedidelė šalis. Mes taip pat norime, kad į mus būtų atsižvelgta, kalbant apie tos interesus, kuriuos reikia ginti. Mums tenka vis daugiau užduočių ir kompetencijų, kurios turi būti finansuojamos. Būtent todėl audito rūmų indėlis buvo toks naudingas. Mes turime atstovauti savo žmonių interesus ir mums tenka didžiulė atsakomybė pabandyti e, užtikrinti, kad Europos mokesčių mokėtojai e, būtų tikri dėl skaidrumo, dėl gerų rezultatų, įskaitant taip pat ir NVO. Tarptautinės organizacijos turi pateikti audito rūmams visus dokumentus, kurių tie pareikalauja. Ir žinau, kad tikrai sėkmingai bendradarbiausiu su šešėliniais pranešėjais, taip pat su kitais komiteto nariais, spręsdama šios klausimus. Dėkui. Ačiū labai. Dabar žvelgiu į salę. Ar panas Andrulakis norėtų tarti žodį? Prašau. Kolegos, kalbėsiu trumpai. Man atrodo, mūsų kolega puikiai atliko savo darbą, rengdama šią nuomonę. Čia tikrai yra svarbių punktų susijusių 2018 metų biudžeto įvykdymo patvirtimo procedūra. Ir du dalykus dabar norėčiau paminėti. NVO finansavimas. Labai svarbu, jog pabrėžtume, kad bendraja prasme jie nesusiduria su problemomis skaidrumo srityje. Išskyrus tuos atvejus, tuos darbus, kurie yra finansuojami iš jungtinių tautų lėšų. Tad norėtume paprašyti Europos komisijos um, numatyti kažkokią tai konkrečią programą e, skirtą pažangos siekimui šioje srityje, o dėl EIVT pritariu tam, ką, ką tik sakė pranešėjas. Tikrai būtina sustiprinti Europos išorės veiksmų tarnybą, e, užtikrinti, kad, būtų darbuo, kad joje būtų darbuotojų, e, ne tik iš tų šalių, kurios yra, e, turi patirties dirbdamas organizacijose, tarptautinių lygmenių. E, Taip pat viliuosi, kad mūsų pranešėjo patirties dėka e, pavyks gauti tų trokštamų rezultatų. Dėkoju. Taip, pranešėjas tikrai yra iš Kretos ir turbūt e, moka darotis tokiais sunkiais klausimais. Norėčiau paklausti, ar yra šešėlinių pranešėjų, ar šešėlinių, var, šešėlinių pranešėjų vardų norinčių pasisakyti žmonių. Panašu, kad ne. Ar pranešėjas e, norėtų kažkaip sureaguoti į tą draugišką pasisakymą kolegos, ar tiesiog viską taip ir paliksim. Jeigu daugiau žodžio niekas neprašo, e, galime baigti šio klausimo aptarimą. Pakeitimus kviečiame teikti iki gruodžio 10.11 val. ryto. 18 darbo tvarkės punktas, kiti darbo tvarkės klausimai. Ar norėtumėte iškelti kažkokių papildomų klausimų? Panašu, kad ne. Kągi, kitas posėdis suplanuotas gruodžio 16.19 val. Strasbūre tada jau 2020-aisiais, naujaisiais metais susitiksime sausio 20-ąją e, po pietų ir sausio 21-ąją ir rytinė ir papietinė sesija yra suplanuotos. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, paskutinės dienos yra netikrai dramatiškos. ir ten tikrai daug smurto proveržių. Galbūt kitą savaitę šiek tiek būtų galima apie tai pakalbėti, aptarti su mūsų tarnyba ir galbūt būtų galima gauti kažkokios papildomos informacijos. Kiek žinau, daugiau nei 750 žmonių yra nužudyta, daugiau nei 12 tūkstančių yra sužeistų ir suimtų. Tikrai dramatiška padėtis. Taip. E, ir mano e, žinios e, rodo, kad jūsų patikti skaičiai yra teisingi, dėje teisingi. Situacija blogėja šalyje, vyksta tie protestai, išplitę visoje šalyje. Tad perdosiu jūsų prašymą biurui, sekretoriatui ir pažiūrėsime, koks metas būtų tinkamiausias aptarti šį klausimą. Įsijunkite mikrofoną, prašau. Galbūt Iraną būtų galima aptarti ne, ne tik sąryšyje su tais naujausiais įvykiais šalyje, tačiau ir žvelgiant į tą platesnę sistemą, tą platesnį regioninį kontekstą - Jemenas, Siri, Sirija, Libanas. Tikrai e, situacija yra e, nelengva, tačiau mano nuomonė Iraną tikrai reikėtų aptarti. Dėkui, ačiū už jūsų pastabas. Jeigu daugiau komentarų neturite, galėsiu baigti mūsų posėdį. Pirmininkas taip pat maloniai dėkoja vertėjams. Ačiū visiems.